diskusijos šio klausimo baigtos. Dabar noriu padaryti du pranešimus. Dėl jūri komiteto rekomendacijos, apie kurią buvo pranešta vakar, nebuvo prieštaravimų gauta. Ir pagal 105 taisyklės 6 paragrafą rekomendacijos yra patvirtintos. Kitas